Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mėly kolegos, mėlos kolegės, pradėsime posėdį. For you. For you. <laughs> ja. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Sveiki atvykę į posėdį. Tai bendras biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto posėdis. Dar sveiki visiems labas rytas, sveiki atvykę, sveiki, atvykus, sveiki atvykusi komisijos vicepirmininkė Georgieva, sveikinu visus iš biudžeto komiteto atvykusius kolegas. Mums į veiklos rezultatus orientuotas biudžetas yra labai svarbi ir labai sena tema. 318 sutarties straipsnėje yra parašyta, kad nuo 2009 metų taikom naują taisyklę, tačiau ta taisyklė realiai dar nebuvo niekada įgyvendinta. Pagal šią taisyklę reikia atsiskaityti už tai, kas buvo, kaip buvo išleisti ES pinigai ir reikia įrodyti pridėtinę išlaidų vertę. Reikia atsiskaityti už tai, kodėl išlaidos, kurias padarome ES lygmenių, yra prasmingesnės negu išlaidos, kurias padarome nacionaliniu lygmeniu. Biudžeto kontrolės komitetas garantuoja, kad toks mūsų veiklos pagrindimas reikštų, kad mes kartu galime pasiekti pačių geriausių rezultatų, bendradarbiaudami su taryba, su valstybėmis narėmis, o ypač dabar, kai mūsų visus ištikusi pasitikėjimo krizė, tai būtų mūsų šansas. Mes turime nebesielgti taip, kaip elgėmės lygi šiol, neleisti valstybėms narėms savivaliauti ir vykdyti tą taisyklę. Biudžeto valdymas per reglamentus yra bendro pobūdžio, yra globalus ir kiekvienos išlaidos, ar jos būtų kvestionuojamos, ar jos būtų nepateisintos, jos kiekvienu atveju turi būti pagristos, ko lygi šiol nebuvo. Be to ir parlamento vaidmuo turėtų sustiprėti. Kasmetinės generalinių direktorių ataskaitos parodo, ką pavyko pasiekti leidžiant ES pinigus. Aš turiu, sakysim, regiona, regionų generalinio direktoriaus atas, regionų direktorato direktoriaus ataskaitą, didelę ataskaitą, joje labai įdomių dalykų ir tikrai negalime pasakyti, kad ataskaitos nėra teikiamos. Taip, jos yra teikiamos ir jos yra prasmingos. Juose dabar aiškiau matyti, kaip buvo išleisti ES pinigai ir kas buvo jais pasiekta. Ir tikrai tie pranešimai yra sintetiniai, juos skaityti, aišku, suvokti nėra lengva, tą gali pasakyti kiekvienas, kas yra juos bent kartą skaitęs. Mums reikia drąsos ir gebėjimų išvelgti, kas yra už tų skaičių, Mes turime tą daryti, nes to iš mūsų tikisi piliečiai. Tai yra parlamento valdymo įgaliojimai, kuriuos mes turime. Atsižvelgiant į tai, labai džiaugiuosi, kad mums pavyko surinkti šį posėdį, kurį atvyko ir komisijos vicepirmininkė Georgieva. Ir aš, žinoma, su malonumu suteiksiu e, vėliau jai žodį, o dabar kalbės Artujį. Šio posėdžio kitas pirmininkas. Madame. Norėčiau pasisveikinti su komisijos vicepirmininkė, atsakinga už biudžeto klausimus, taip pat su biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiame posėdėje, taip pat džiaugiuosi tuo, kad e, čia posė, susirinkę e, atstovai, kurie galėtų būti e, aukšto ligmens pareigūnų biudžeto klausimais darbo grupė, kaip ir nuosavųjų išteklių pareigūnų grupė. Mes e, suprantame, kad ES biudžetas, kur, kurio dydis yra nedidelis, yra svarbus. Jis. Reikėtų užtikrinti glaudesnės sąsajas dirbančiais klausimais tarp biudžeto komiteto ir biudžeto kontrolės komiteto e, komisijos bei nacionalinių parlamentų komitetų atsakingų už šią sritį. Ah, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponai pirmininkai. Man atrodo, kad labai reikšminga ir simboliška, kad pirmasis uh, E, susitikimas biudžeto klausimais įvykęs pavasaros atostogų skirtas tam, kokių rezultatų norime pasiekti, panaudodami suaukotus mokesčių mokėtojų pinigus. Matome, kai, e, su kokio, žinome, su kokiamis krizėmis dabar kovojame. Todėl svarbu, kad dėtume visas pastangas ir pasiektume e, maksimalių rezultatų, išleisdami kiekvieną turimą eurą. Mūsų komisija, pradėdama darbą, suvokė, kad yra daugybė skubių darbų ir taip pat, kad mums aktualu pasiekti didžiausios naudos mūsų darbe. Ir nuo pat pirmus savo darbo dienų komisija e, apsisprendė, kad į rezultatus orientuotas biudžetas taps prioritetu ir ne tik mano direktorate, biudžeto klausimų direktorate, bet visi komisijos nariai, visos tarnybos e, sieks šio tikslo. Žinoma, mums yra nepaprastai naudingos diskusijos su parlamentu. Džiaugiuosi, kad čia matau ir pona Lazarovą iš e, auditorumų, kaip ponas Artuvys sakė, Turime užmėgsti ryšius dar plačiau su nacionaliniais parlamentais ir apmastyti, kaip e, struktūriškai sutvarkyti darbą šioje srityje. Aptarsiu šiandien tris temas. Visų pirma, pakalbėsiu apie tai, kodėl mums taip aktualus, toks aktualus yra į rezultatus orientuotas biudžetas ir ką tai reiškia. Antra, kokios pažangos jau pasiekėme ir kokius pagrindinius iššūkius išvelgiame. Taip pat aptarsiu svarbiausias užduotis mūsų laukiančias ateinančiais mėnesiais ir metais. Ir ką vertinsime, kai bus mūsų darbų peržiūra. Taigi, kodėl ši tema tokia svarbi, kodėl ta tema dažnai kartojama komisijos pasisakymuose ir E, diskusijose su nacionaliniais parlamentais. Visų pirma, svarbiausia priežastis yra tai, kad poreikiai didėja, o ištekliai ne. Lyginant su e, daug, ankstesnė daugiametė finansavimo programa, mūsų ištekliai sumažėjo. Tačiau mes turime su mažesnės, mažesnių kiekių pinigų e, užtikrinti didesnius poreikius. Todėl turime mąstyti, kaip kiek įmanoma našiau panaudotume pinigus. Ir čia matote diagramą. Tikriausiai nieko aiškinti nereikia. Matote tris. E, e, tris rau, linijas. Raudona linija žymi e, poreikius, taip pat matote e, įsipareigojimus ir mokėjimus. Ilgą laiką gyvenome e, pertekliaus sąlygomis, tačiau viskas baigėsi prasidėjus naujai daugiametį finansavimo programai E, kaip žinote, iškilo neapmokėtų sąskaitų problema ir noriu padėkoti parlamentui už tai, kad, kad, kad darė viską, dirbo draugės su mumis, kad būtų patvirtintas subalansuotas biudžetas. Ir būtent dėl šių priežasčių siekis pasiekti konkrečių apčiopimų rezultatų yra toks svarbus. Kitas svarbus dalykas, mes per nelik daug dėmesio skiriame lėšų įsisavinimui, pinigų panaudojimui pagal taisyklės ir nepakankamai e, rezulta, tam, kad būtų pasiekti apčiopiami rezultatai. Visų pirma dėl to, kaip jau sakiau, kad mes gyvename pertekliaus e, laikais. Svars, vykstant diskusijoms dėl daugiametės finansavimo programos, ypač aštras diskusijos iškilo dėl rezultatų, dėl būtinybės siekti rezultatų ir tikslų išsikelimo. Ir, kaip minėjo pirm, komiteto pirmininkai, egzistuoja ir įvaizdžio problema, nes piliečiai mm, nėra įsitikinę, kad mes sugebame to, jų pinigus panaudoti našiai ir kartais žmonėms kyla abejonių dėl to, ko konkrečiai mes, e, kokiu rezultatu mes pasiekėme. Dar vienas dalykas, mums tenka pareiga sunkiais laikais būtent taip dirbti, nes žmonės, nes mes turime užsitarnauti žmonių pasitikėjimą, yra žmonių, kurie, kurių pajamos labai nedidelės, kurie neturi darbo ir būtent todėl turime tuos pinigus panaudoti visų jų naudai. Ir kalbėdama komisijos narių kolegų vardu, noriu pabrėžti, kad mes suprantame, kaip svarbu yra sutelkti dėmesį į kiek įmanoma našesnį biudžeto lėšų panaudojimą. Taigi, e, kaip vyksta darbas siekiant užtikrinti, kad, biudžetas, e, kad biudžeto lėšos padėtų pasiekti konkrečių rezultatų. Sutelkėme dėmesį į keletą aspektų. Visų pirma, papildomos naudos kriterijus, e, apsisprendžiant, kokioms sritims skirti lėšas, kodėl e, konkrečiose srityse geriau panaudoti ES, o ne nacionalinių biudžetų lėšas. Tai, tai, tai atvejai, kuomet nacionalinės lėšos nepadės pasiekti tokio rezultato. Pane Gresler kalbėjo apie egoistišką e, pinigų išleidimą. Kaip išvengti tokių atvejų? Taip pat biudžeto lėšos turi būti susijėtos su prioritetais. Mes čia pasiekėme pažangos, tačiau noriu pasakyti, kad lengviau suderinti biudžetą su naujais prioritetais ir labai svarbu atsisakyti negatyvių prioritetų, apsispręsti, ko nedarysime. Tai tomis temomis diskusijos taip pat vyksta. Antra, kaip panaudojame lėšas? Ar Noriu padėkoti parlamentui už mūsų bendrą darbą šioje srityje, siekiant panaudoti daugiau ES lėšų kaip, kaip svertą. Kaip panaudojant kiekvieną eurą pritraukti finans, daugiau finansų, pritraukti finansavimą iš privataus sektoriaus. Kaip supaprastinti biudžeto lėšų panaudojimą. Kaip pasiekti, kad kiekvienas euras būtų skirtas konkrečiam tikslui, kad, ne, kad pinigai nebūtų švaistomi nereikalingams procedūroms. Trečia, kaip e, mes esame vertinami. Kalbant apie tai, mes rengėmės labai griežtai taikyti kontrolės sistemas nes yra balsų teigiančių, abejojančių, ar iš tikrųjų biudžetas yra sutelktas į rezultatus ir, ir jeigu iš tikrųjų taip yra, ar neapeiname taisyklių šiame procese. Yra kriterijų, vertinimo kriterijų sistema, kuri leidžia visą tai vertinti. Ir tai aktualu ir mūsų santykiuose su parlamentu, su parlamento komitetais atsakingais už biudžetą. Tai svarbu ir tvirtinant kasmetinį biudžetą, e, patvirtinant biudžeto įgyvendinimą ir taip pat bus aktualu ateityje po dabartinės daugiametės finansavimo programos įgyvendinimo. Ponas Artui minėjo e, aukšto lygio pareigūnų darbo grupę e, dėl nuosavųjų išteklių. Taigi, Tik tuo atveju, jeigu mums pavyks ES biudžeto, e, įrodyti ES biudžeto e, papildomą naudą, tik tuo atveju pasisumės diskusijos dėl nusavųjų išteklių. Vokietijos ministras Šoblė pareiškė, jeigu norite pakeisti įplaukų pusę, turite e, įrodyti, kad išlaidų pusėje įmanoma pasiekti aktualių rezultatų. Ir ketvirtoji sritis, kurioje dirbame, tai komunikavimas, viešieji ryšiai. Europos Sąjunga, komisija yra įdomios struktūros. Mes esame labai skaidrios institucijos. E, vis kažkur tai yra informacija apie kiekvieną mūsų žingsnį. Tačiau viskas kartais taip yra prastai sutvarkyta ir tą informaciją taip sunku rasti kad piliečiams kartais sunku susigaudyti, kuo mes iš tikrųjų užsimame. Jau pradėjome procesą, kurio eigoje siekiame integruoti įvairias duomenų bazės, kur, kuriuose atsispindės, e, kaip panaudojame lėšos. Norime sukurti platformas, kur atskiruose langeliuose būtų galima rasti informaciją, kiek darbo vietų sukūrėme, kaip e, pagerinome darbo aplinką, uh, ir kaip ES biudžetas padėjo skaidriau, švariau panaudoti nacionalinių biudžetų lėšas, kaip kovojame su korupcija. Ir perinu prie kito punkto. Ką jau nuveikėme? Kalbu apie e, naują struktūrą komisijos darbe, kuri atsirado pradėjus įtinu jai komisijai. Mes rėmėmės jau e, Mm, egzistuojančių įdirbių. Praeitie jau nemažai nuvykta, e, orientuojant biudžetą į rezultatus. Mes, kaip jau sakiau, tobuliname sistemas ir dėl, dėl to taip pat dėrėjomės derantis dėl naujos pro, pro, finansavimo programos. Ir naujasis biudžetas yra labai stipriai orientuotas į rezultatus. Remiantis biudžeto parametrais, kaip puikiai žino ponas Artui ir jo komiteto nariai, mes lėšas perkeliame į e, augimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Beveik 80 procentų biudžeto lėšų yra iš anksto apspręstos ir priskirtos, todėl mums lieka nedaug ir daugiametėje finansavimo programoje siekiame daugelio tikslų. Vienu eurų norime apriepti kiek įmanoma daugiau sričių, kiek įmanoma daugiau tikslų. Klimatas yra labai gera, geras pavyzdys. Galime investuoti į energijos našumą, taip pat užtikrinti e, našesnį darbą, kurti darbo vietas mažoms įmonėms kurios, pavyzdžiui, užsima mm, pastatų izolaciją. Taip pat mažinti e, CO2 kiekį aplinkoje. Pavyzdžiui, mes dabar sprendžiame krizės dviejose sektoriuose - pieno sektoriaus krizę ir migracijos krizę, migrantų krizę. Norime padėti ūkininkams, bet taip pat norime padėti ir žmonėms, kuriems reikia maisto. Taigi siekis e, mm, orientuotis į keletą tikslų vienu metu, tai, tai yra mūsų darbo kultūros dalis. E, aš taip pat esu atsakinga už žmogiškosios išteklius ir taip siekime užtikrinti, kad e, vyktų ir darbas horizontalių lygmenių. Jau minėjau Europos strateginių investicijų fondą, noriu paminėti ir COSME programą, kitas priemonės visą tai susijęme su ekonominė pažanga ir ES lėšas būtina panaudoti taip, kad būtų siekiama bendro tikslo didinti konkurencingumą ir e, užtikrinti augimą. Sie, skiriame rezervą. Yra e, rezervas, kurį galime panaudoti tuo atveju, jeigu kurioje nors sektoriuje pasiekame įspūdingų rezultatų. Ir taip pat nuolatos siekiame supaprastinti kitas sistemas. Taip, kitas svarbus tikslas - sumažinti pasitaikančių klaidų skaičių panaudojant biudžeto lėšas. Tai labai svarbu. Tai yra susijęs su mūsų siekiu orientuotis į rezultatus. Taigi, kas yra e, veiklo, kokie yra veiklos e, įvertinimo kriterijai. Pavyzdžiui, e, augantis MVI dalyvavimas moksliniuose tyrimuose. Žinome, kad tai tikrai svarbu mūsų ekonomikai. Tai aktualu ir norint sustabdyti protų nutekėjimą į JAV. Tai pastaraisiais metais tai vyksta labai aktyviai ir būtent mažos ir vidutinės įmonės mums pagelbės čia. verslo startuolių e, išlaidų mažinimas. Siekiame sumažinti startuolių įsteigimo išlaidas, mažinti e, reglamentavimo naštą, naujų darbo vietų kūrimas e, mokslininkams ir tyrėjams. Pas mus yra. Mes 2014-aisiais gavome Nobelio premiją už pasiekimus medicinos rytyje, tai labai svarbu. Erasmus programuose dalyvavusių studentų e, įsidarbinimo galimybės. Tikrai galime įrodyti, kad, tai, kad, kad tai programa yra naudinga. Tartautinio mastu kova su ebolos virusu, virusu e, humanitarinė pagalba Sirijai ir Ukrainai, e, veiklos finansavimas klimato kaitos klimato kaitai skirtose projektuose. Tačiau, žinoma, mes dar nepasiekėme kelio galo, sakyčiau, kad esame dar tik tai kelio viduryje. Tikiuosi, kad šios diskusijos bus naudingos visiems, nes iš, kalbėti šiais klausimais nelengva. Vis pirma, kriterijai, ko iš jų tikėtis, ko, ko, kokie lūkesčiai yra pagristi ir kokią kainą esame pasirengę sumokėti už kriterijų tobulinimą. Ko, ko, kuomet, ko, ko, kuriuo momentu apsispręsime, kad to pakanka. Kokias išvadas galime pasidaryti iš suvestinių duomenų lentelių kaip įvertinti ir, ir kaip tuo pagrindu įvertinti veiklą. Jeigu norite e, pigiai pasie, dirbti labai našiai, tai vertinant tokį siekį yra ir, ir pozityvių, ir, ir negatyvių e, pavyzdžių. Kaip e, sparčiau dėkti veiklos e, kriterijų sistemas. Reikia pasiremti programų valdymo patirtimi, bendrų programų valdymo patirtimi tarp komisijos ir valstybių narių. Kaip tobulinti sprendimų prieimimo sistemas, kaip užtikrinti, kad tai vyktų mums dirbant, tiesiog, mums dirbant tiesioginį darbą. Aš esu pasirengusi nuolatos teikti informaciją šiuo klausimu ir taip pat diskusijos su parlamentu būtų tikrai naudingos. Dabar perinu prie temos, kuri yra tikrai aktuali ir žinau, kad ji rūpi daugeliui. E, jeigu sutelksime dėmesį į veiklos kokybę, e, kai kas mano, kad nebebus e, akcentuojami atitikties tikslai. Taip tikrai nebus. Kaip jau sakiau, mes bandysime sumažinti, toliau mažinti klaidų kiekį. Tarkime, dabar jis dar yra per aukštas kaip elgiamės, yra e, tam tikros veiksmų sritis, tolesnis siekis supaprastinti reglamentavimo sistemą, kontrolės aspektai ir taip pat sutelkėme dėmesį į e, klaidas padarytas konkrečiose valstybėse narėse. Jeigu vis tiek klaidų per daug, e, pertvarkome programas ir e, skirstame biudžeto lėšas, atsižvelgdami į, į pasiektus rezultatus, į, į veiklos kokybę ir, aps, ir nusprendžiame, kad konkrečiai sričiai nebeskirsime, jeigu rezultatai tokie prasti. Kalbant apie pažangą, ėjimą priekin, noriu atkreipti dėmesį du svarbius dalykus čia. Visų pirma, e, rugsėjo 22 vyksianti konferencija skirta į biudžetą, atsiprašau, į, į, į kokybišką veiklą orientuotam biudžetui, užtikrinti, kad, vis, kad, kad dirbtume kiek įmanoma tvariau. Noriu atsiprašyti biudžeto kontrolės komiteto narių, nes suprantu, kad čia iškilo problema. Tai buvo vienintelė diena, kuriai mums skyrė didelę salę, didelę patalpą, e, bet e, pažadu, kad ateityje mes kitaip tvarkysimės ir informuosime apie konferencijos rezultatus. Kalbėsime apie veiklos rezultatus valstybės sektoriuje, apibendrisime išvadas, Kalbėsime apie es biudžetą, e, kalbėsime apie, apie biudžeto perspektyvas, ko sieksime ateityje, kokiu rezultatu. Taip pat kalbėsime apie rezultatus susijusius su, klimato, su veiksmais klimato, klimato kaitoje. Kaip žinote, šiais metais vyks konferencija. Ir mano minėtame renginyje bus ministrų, auditorumo atstovų, komisijos narių. Ir Žanas Klodas Junkeris pasakys e, E, kalbą ir savo pasisakymą kalbės apie tai, ko, ko, ko tikimės pasiekti. Ir tikimės, kad po konferencijos turėsime parengę detalesnį veiksmų planą. Kitas svarbus e, struktūrinis komponentas tai darbo grupė, kuri užsijima e, į veiklos kokybę orientuoto biudžeto sudarimu. Tai tikrai labai svarbus siekis. Ir mes norime mm, remtis bendrą viziją į, į darbą šioje srityje ir sieksime sudaryti darbo grupę, kurioje būtų visų trijų institucijų atstovai. Užbaigdama noriu pabrėžti, kad mums Reikia kompromiso. Dirbti, turime dirbti kompromiso pagrindu, kad prasidėtų konkretus apčiopiamas darbas. Komisijoje yra parengtos tikrai e, gerai sustruktūrizuotos programos ir man daro įspūdį kitų kolegų darbas, ypač e, biudžeto lėšų panaudojimo srityje. Atsiprašau, jei kalbėjau per ilgai, bet maniau, kad tikrai reikia pristatyti mūsų planuojamo, planuojamos veiklos struktūrą. Ačiū. Dėkojame komisarai, komisijos vicepirmininkiai už pristatymą to, ką komisija dabar dirba. Mes, aišku, labai apgailestavome, kad negalėsime 22 dienos posėdėje dalyvauti, tačiau tikimės, kad mus informuosite apie rezultatus, kurie bus pasiekti toje konferencijoje. Ir aš tikiuosi, kad audito rūmai mm, pasisakys apie tas klaidas, apie kurias jūs kalbėjote, ir apie patikimumo pareiškimą. Prašau, kolega. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos audito rūmai džiaugiasi komisijos iniciatyva kurti į rezultatus orientuotą biudžetą. Tai yra žingsnis teisinga kryptimi. Mes jau esame nekarta savo audito ataskaitose minėję, kad būtina daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatams. Taip pat reikia gerinti ir atitikti. Mes ir toliau ketiname prisidėti prie geresnio biudžeto rezultato, tiek iš atitikties, tiek iš veiklos rezultato pusės. Ačiū. Taigi, Europos audito rūmai pritarė šiai veiklos krypčiai, tai labai gerai. Dabar sutiksiu, suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Sekretariatas padalino kalbėtojus pagal frakcijų dydį. Pradėsime nuo koordinatorių biudžeto komitete, paskui biudžeto kontrolės komiteto koordinatoriai ir taip toliau. Kiekvienas maždaug gali įsivaizduoti, kada jis kalbės, o po koordinatorių pasisakymų kurie užtruks po vieną minutę kiekvienas, galėsite kalbėti ir visi kiti. Jose Manuel, prašau. Obrigado, senhora Presidente. Senhor Presidente. Dėkoju, pirmininkė. Ir ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Norėčiau padėkoti ir jums, ir visiems kolegoms už atvykimą į šį posėdį. Jis tikrai labai reikšmingas mūsų ateičiai. Kiekvienas euras, kurį mes ketiname išleisti, kiekvienas ES biudžeto euras yra mokesčių mokėtojo euras. Ir leisdami tą eurą turime žinoti, kad jis pasieks siekiamo norimo rezultato. Biudžeto įvykdymas turi būti kontroliuojamas griežtai ir mes turime turėti suvokimą, įsivaizduoti, kur mes leidžiame ir kaip leidžiame mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi labai džiaugiuosi jūsų iniciatyva, tačiau noriu užklausti štai ko. Reikia apibriežti, kas yra ta sėkminga veikla, į kurią orientuotas yra biudžetas, kaip tai galima išreikšti. Turime daugiametę finansavimo programą, joje yra nustatyti tikslai Europos 2020 tikslai, jie siejasi su daugiametė finansavimo programa. Tam, kad galėtume įgyvendinti savo planus, reikia atitinkamai organizuoti biudžetą. Ten yra tikslų susijusių su užimtumu, su aplinkosauga, su švietimu, su kova, su skurdu. Visa tai yra apibriešta. Mes ir vėl dabar apibrėžėme tikslus ir pasakėme, kad šiems tikslams siekti išleisime 1 procentą viso ES e, BVP. Tačiau ar tai yra įmanoma? Nemanau, kad galime taip įvertinti savo veiklą, remdamiesi tik tai tokiais tikslais ir tokiais procentais. Aš manau, kad apibriežti daugiametę finansavimo programą reikia kur kas konkrečiau. Baigėsi mano laikas? Apgailę stauju, sako pirmininkė. Vienam žmogui skiriama viena minutė. Ir nedaugiau. Vienas sakinys dar, sako pirmininkas. Šis renginys yra labai labai svarbus. Mes turime peržiūrėti daugiametę finansavimo programą. Programos yra įgyvendinamos, turime įsipareigojimų ir įsipareigojimo signavimams ir mes negalime nieko sustabdyti jeigu mes neturėsime pakankamai resursų, tai mes negalėsime gyvendinti tų tikslų. Pavyzdžiui, Horizontas 2020 programa, jam nepakanka lėšų ir negalime nieko padaryti. Na, prastas pavyzdys, sako pirmininkė, dėl laiko, kalbėjimo laiko, tačiau dabar perdu žodį kitam kolegai. Ačiū. E, pirmiausia, turiu rasti mikrofoną. Ačiū Jums e, posėdžio bendra pirmininkiai, dėkoju komisijos vicepirmininkiai, kolegos. E, šitą vieną minutę, aišku, galėtų būti skirta gražiems žodžiams, bet aš norėčiau sutelkti dėmesį į jūsų pasišventimą dirbti. Jūs, ponia komisijos narė, aš manau, kad nuo savo darbo pradžios parodėte būtent tokį nusiteikimą. Ir aš per išklausęs jūsų pristatymo norėčiau sutelkti dėmesį būtent į tai. Mes turėtume pradėti nuo rodiklių nepadarykime jų per daug sudėtingų. Turime sutelkti dėmesį į duomenis gaunamus iš valstybių narių, į klaidų lygį ir kaip su juo kovojame. Mes turime nuspręsti, ar lėšos yra panaudojamos tinkamai ar ne. Ir tas sprendimas neturėtų būti pernelyg sudėtingas. Mes turime daugybę pačių įvairiausių kanalų. Dėl to pačios sistemos įdėgymas ir yra nelengvas. Mes bandome rasti patį tiesiausią, tinkamiausią kelią. Norime pasiekti tikslų uh, už turimus pinigus. Ačiū. Ne visai geras pavyzdys, bet ačiū. Sako pirmininkė, dabar suteiksiu žodį Ines Ajala Sender iš biudžeto kontrolės komiteto. Komisarija, por esta iniciatyva. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisijai už šią iniciatyvą. Kaip sakė ponas Fernandes, turime teisinį pagrindą, turime biudžetą, finansinę perspektyvą, tačiau įgyvendinimo tobulinimas yra geras tikslas. Kaip sakė ponas Žioiblė, aš nepritarčiau tam, kad tai visiškai sutvarkys žmogiškųjų išteklių klausimą. Visi mes bandome gauti lėšų, o rezultatas dažnai būna apgailėtinas. Aš tikiuosi, kad ši iniciatyva padės mums sukurti tobulesnį biudžetą. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pasiaiškinti piliečiams. Aš tikiuosi, kad bus geriau koordinuojama tokia veikla kaip suprastinimas, komunikavimas bei kitos. Mes daug ką darome neblogai, tačiau mes turime geriau komunikuoti, kad piliečiai geriau suprastų mūsų veiksmus. Taip pat manau, kad turėtume pažiūrėti ir į nacionalinius biudžetus. Manau, kad aš jumis palaikysiu. Dabar suteiksiu žodį poniai Rudial, socialdemokrato frakcija. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narę. Aš norėčiau pradėti iškart nuo detalių. Aš visiškai pritariu jūsų pozicijai. Mes turime uh, gerinti biudžeto įgyvendinimą. Tačiau čia yra keletas raudonųjų linijų. Mes kalbame apie e, strateginių investicijų fondą, tačiau negalime pamiršti to, kad daugelis projektų ne tik finansiškai, bet ir socialiai yra nepaprastai svarbus jie turi būti remiami ir subsidijomis arba kitomis formomis. Kitas dalykas, svarbiausia yra politiniai prioritetai. Mane neramina tai, kad mes galime atsisakyti tam tikrų programų, kurios nepasiekia tikslų, tačiau jeigu programa yra politiškai svarbi, ji turi būti patobulinta. Taigi pirmiausia, turėtume dėmesį skirti politiniams prioritetams. Kai kurios programos yra labiau gyvendinamos, geriau gyvendinamos. Pirmininkė, dėkoju ECR frakcijos vardu. Jūs, Richardai, taip? Prašom. Ačiū už galimybę dėkoju komisijos nariai. Mes labai džiaugiamės šiuo pasiūlymu ir jis tikrai nusipelno mūsų palaikymo. Trys dalykai. Pirmiausia, jūs labai trumpai paminėjote turinio klausimą. Tai yra labai platus klausimas ir mums tikrai e, daugiau reikėtų kalbėti apie pridėtinę vertę, apie prioritetus, kad pasikeistų biudžeto e, sudarimo pagrindai. Taigi apie esmę, apie turinį reikėtų kalbėti daugiau. Toliau, e, procedūra. Jūs teisingai paminėjote, kad reikia dėmesį skirti klaidų lygio mažinimui. Jūs Nu, nurodėte tas rytis, kuriuose klaidų lygis yra didžiausias. Žinoma, kad reikia keisti programas, kad klaidų sumažėtų, tačiau tuo pat metu mums reikia ieškoti pusiausviros tarp programų vertinimo bei kliūčių MVI mažinimui. Jeigu mes norime nulinio klaidų lygio, mes turime mažinti kliūtis MBI pradėti veiklą. Ir galiausiai, e, visų pirma, mums reikia užtikrinti didesnę kontrolės rolę Europos parlamentui. Mes prižiūrime, kaip yra išleidžiamos lėšos, tačiau mes nelabai galime pasakyti dėl e, veiklos kokybės ir kitų klausimų. Aš manau, kad būtent to ir trūksta jums jūsų iniciatyvoje. Dėkoju, jūs kalbėjote šiek tiek per daug, dabar ponas Toirė išaldė komiteto, dėje jo nėra, ar jį kas nors pavaduos. Ponas Gebranė. Ačiū, pirmininkė. Pagrindinis klausimas yra toks, ar mums iš tiesų norisi ir rezultatus orientuoto biudžeto. Tai yra politinis, o ne techninis klausimas. Būkime atviri. Europos Sąjungos biudžetas dažnai naudojamas kaip politinė e, spraga. Jeigu aš, kai skaitau Europos audito rūmų metinės ataskaitas, matau, kad veiklos rezultatai nėra geri, į ES biudžetą nežiūrima rimtai, valstybės narės taip pat to nedaro. Sakoma, kad ES biudžetas yra ribotas, tačiau aš mačiau ir specializuotų ataskaitų 5,6 milijardai eurų išleisti be jokios pridėtinės vertės. Yra tam tikrų priemonių veik, ekonominiai veiklai diversifikuoti. 5 milijardai eurų išleisti jokios pridėtinės vertės Europai. Matome, kad 10 milijardų eurų yra išleidžiama. Tai nėra maži pinigai Pagrindiniai politiniai klausimai yra tokie, ar mums iš ties norisi sudaryti į rezultatus orientuotą biudžetą. Dėl tos priežasties aš praėjusiais metais prisidėjau prie biudžeto vykdymo tikrinimo, patvirtinimo procedūros ir sakiau, kad mums reikėtų aukšto lygio darbo grupės dėl į rezultatus orientuoto biudžeto. Tačiau mes matome dar kitus biurokratinius veiksmus. Aš atsiprašau, kad taip kalbu tiesiai šviesiai, bet mes turime savęs paklausti, ar mes tokio tipo biudžeto norime. Dėkuoju. Baralin, eine minutė. Biudžeto komitetas vardu, ponė Herali. Ponas Herali. Искам да ви приветствам за предприятите действия по отношение на orientiranie към rezultatą. Pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, noriu pasidžiaugti šią naują iniciatyvą siekti į rezultatus orientuoto biudžeto iki šiandien egzistuoja ta problema, kad biudžetas e, pernelik, vis dar yra pernelik orientuotas į lėšų įsisavinimą, nepakankamai akcentuojame e, rezultatus ir atskaitomybę. Ir būtent dėl to džiaugiuosi šią iniciatyvą. Yra priežasčių, dėl kurių Yra, yra kriterijų, veiklos kriterijų, kurių pagrindų galime įvertinti pasiektus rezultatus, tačiau ne visada galime įvertinti e, nesėkmę, klaidas. Reikia išsiaiškinti, ko, kodėl kontrolės sistemos nepadeda to išvengti. Tai aktualu taip pat ir bandant e, savo pusę patraukti visuomenės nuomonę. Uh, Ir būtent dėl to jūsų iniciatyva yra svarbi. Norėčiau kai ką pasakyti apie tarp institucinę darbo grupę, kuri buvo įsteigta. Tuoj baigsiu. Manau, kad e, tos grupės tikslai ir mandatas e, jau buvo patvirtinti, tačiau mane domina tų, e, tos darbo grupės posėdžių dažnumas ta darbo grupė vyks keturis metus. Jos įsteigimas užtruko keturis metus. Prašau, nemačiau jūsų, nepastebėjau. Tai nėra buhalterinės apskaitos užduotis. Mums patikėti mokesčių mokėtojų pinigai, tai yra viešieji ištekliai ir reikia masyti, kaip geriausiai juos panaudoti Europos žmonių labui. Uh, ir reikia tinkamai tvarkyti pinigus, kai jų yra mažai. To galime pasiekti tik tai tada, jei sutelksime dėmesį tikslus. Tikslai e, užimtumas, e, tinkamas užimtumas, kova su skurdu, švietimo užtikrinimas, taip pat daugybinių tikslų siekimas. E, turime nepamiršti kokybės ir ne, ir ne tik kalbėti apie galimybių padidinimą MVI Ir visą tai reikėtų tinkamiau įvertinti, nes man atrodo, kad nėra pakankamai niuansuotos kriterijų sistemos, yra tam tikro netitikimų. Ir kad surinktume informaciją apie visą situaciją, e, turime labiau pasistengti. Ačiū. Nematau pono De Jong. Ar yra kas nors iš biudžeto kontrolės komiteto GUE frakcijos, o žalieji? Prašau. Hvala eh, za besedo. Torej ni dovolj samo porabiti proračunska sredstva. Ačiū. Neužtenka tik pasinaudoti biudžeto lėšomis. Reikia atidžiai kontroliuoti, kaip tos lėšos yra leidžiamos. Ir čia yra svarbiausias kriterijų klausimas. Kriterijai turi būti aiškus ir vienareikšmiški mes negalime kalbėti vien tik tai apie kažkokius tai sėkmės kriterijus, apie efektyvumą, tai yra daug pernelyg bendri kriterijai. Reikia kažkokių smulkesnių subindikatorių, kaip įvertinti tą sėkmę ar efektyvumą. Tai turi būti visiškai konkretūs kriterijai. Tada galima bus ir sekti, ar efektyviai naudojamos lėšos ir atsakomybės klausimas bus išspręstas. Jeigu indikatoriais nustatyti tikslai nebus pasiekti, tuomet galima bus pareikalauti atsakomybės iš atsakingų asmenų. Kitas dalykas - biudžeto įvykdymo tvirtinimas. Jeigu biudžetas, biudžeto įvykdymas yra netinkamas, tai ir tvirtinimo negali būti. Ačiū. Please, Mr. Tarant. Žalieji, ponas Tarant. Thank you. Well, I do definitely. Ačiū. Ar mes norime to veikla grįsto biudžeto? Taip, norime. Tačiau, ponė Georgieva, leiskite man jums pateikti tokį nedidelį pavyzdį. Prieš dviejatą metų aš susitikau su vienu generaliniu direktoriumi anonimiškai, ne, neįvardinsiu, kas jis buvo toks. Aš paklausiu jo, ar jo karjeroje ES institucija buvo kokiu nors klaidų. Taip, jisai sakė, du kartus buvo klaidų aš du kartus neišleidau visų savo pinigų, kurie man buvo skirti. Jeigu jūs negalėsite pakeisti šitos filosofijos, tai nieko gero nebus, bet linkiu jums sėkmės siekiant tą padaryti. FDD, ponė Satsanė, vieną minutę. Dėkoju. Labai trumpai pasakysiu štai ką. Aš labai džiaugiuosi šią iniciatyvą, Manau, kad reikia tokio biudžeto, kuris bus orientuotas į rezultatus ir į rezultatus išmatuoti galinčius kriterijus. Tie kriterijai turi būti konkretūs ir mūsų komitetui, ir biudžeto, ir biudžeto kontrolės komitetui tai būtų didelis paspyrimas, tai būtų didelė paskata dirbti geriau. Manau, kad tai būtų naudinga ir valstybėms narėms jos galėtų aiškiai įsivaizduoti, kaip joms reikia organizuoti savo politiką, kaip įgyvendinti prioritetus, kai turi konkrečius kriterijus. Jeigu pasižiūrėsime, kaip dirba taryba, tai kartais susidaro įspūdis, kad ji neturi aiškios krypties. Taigi aš noriu dar kartą prisidimti prie klausimo, kurį uždavė mano kolega. Ar tikrai mes norime veikla ir veiklos rezultatais grįsto biudžeto? Lygi šiol tai buvo tik tušti žodžiai, mes nieko nesame padarę. Todėl kyla klausimas, galbūt nėra politinės valios įgyvendinti šitos gražius žodžius. Jeigu ta valia būtų, tai tuomet ją reikia išreikšti konkrečiais kriterijais ne tik šioje institucijoje, bet ir kitose ES organuose. Dėkojame. Toliau kontvardu ponas Dzanė. Ačiū. Aš taip pat labai trumpai pasakysiu tik tiek, kad noriu padėkoti komisijos. E, nariai, vicepirmininkė, už tai, kad atvyko, už tai, kad pristatė mums tą planą. Pasisakau už tai, kad ES lėšos turi nešti pridėtinę vertę ir tą reikia pademonstruoti. Ir dažnai tai yra daroma nepakankamai efektyviai, kaip ir pabrėžė audito rūmų ataskaitos. Mes visi esame suinteresuoti, arba dauguma mūsų yra suinteresuoti šiuo naujų požiūriu Tačiau taikant naujas priemonės reikia daugiau skaidrumo, reikia baigti tą klientų aptarnavimo politiką, kai lėšos yra leidžiamos tik tai tam, kad būtų galima papirkti būsimų rinkimų dalyvius, rinkėjus. Tikiuosi, kad į rezultatus orientuotas veiklos ir kokybę grįstas biudžetas bus skaidrus. Tik taip mes pasieksime rezultatų. Dėkoju sako pirmininkė, ponas Alijo nėra ir niekas nenori už jį imtis žodžio. Tuomet suteiksiu žodį poniai komisijos nariai Georgievai. Thank you, Madam uh, Chair. And uh, many thanks to... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už užsakytas mintis ir pastabas. Iš tikrųjų, mums reikia tokių diskusijų. tai yra e, politiškai svarbios temos ir jo susiję ir su <clears throat> institucijų e, klausimais. Pabandysiu aptarti visus komentarus ir atsakyti į užduotus klausimus. Visų pirma, e, pradėsiu nuo klausimo apie pris, užduočių priskirimą. Mm, gyventiname Europą 2020 strategiją. Tai yra strategija, kuria apima tikslus ne tik institucijoms, bet ir valstybėms narėms. E, tų tikslų reikia siekti ir nacionalinėmis programomis, prie kurių prisideda <clears throat> ES biudžeto finansai. Taigi, čia ir iškyla šis klausimas, paskirstimo klausimas. ES biudžetas sudaro 1 procentą bendrų pajamų Europoje. Tai tarsi situacija, kuomet uodega bando e, visginti šunį. Kas turi būti varomoji jėga? Varomoji jėga turi būti nacionalinių programų prioritetai. Mes manome, kad reikia siekti suderinti biudžetų tikslus su, e, program, su strategijos prioritetais, taip pat su komisijos darbo veiklos prioritetais. Ar mes iš tikrųjų skiriame pinigus ten, kur jų labiausiai reikia ir kaip tai įvertiname. Tai labai aktuali tema, tai aišku, iš diskusijų su Europos audito rūmo atstovai. Ne, jei suklystame, bandydami įvertinti, kaip nedidelis įnašas iš nacionalinio biudžeto padeda arba nepadeda pasiekti užimtumo tikslo skaitmeninė išraiška. Tai galbūt nėra tinkamas kelias, tačiau jį bandome apsispręsti, ar mes šauname tinkamą kryptimi. Yra e, rodiklių, kurie gali iš karto mums pasakyti taip ar ne. Ir konferencijoje skirtoje rezultatus orientuotam biudžetui E, pasidalinsime patirtimi, nes yra sukaupta nemažai patirties apie tai, ką galima padaryti, ką būtina nuveikti ir kokios klaidos pasitaiko jais į vieną ar kitą kryptimį. Bet, ponė Fernandės, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad taip, egzistuoja prioritetai ir biudžeto lėšos ir, ga, ir kaip įvertinti, ar tos lėšos, lėšų panaudojimas padeda siekti išsikeltų tikslų. Toliau pamatinis pagrindas - informavimas, supaprastinimas, komunikavimas. Tai aktualu vertinant į rezultatus orientuotą biudžetą. Jeigu mes pasiekėme rezultatų ir niekas apie tai nežino, arba jeigu tie rezultatai netinkamai interpretuojame, interpretuojame, tai reiškia, kad mes neteisingai dirbame. Taip pat svarbu kalbėti apie tai, ką darome esmas tur nacionaliniu lygmeniu. Ar yra konvergencija, ar yra e, atotrukis ir kokias, kaip tai pakeisti. Ir aš e, suprantu, ką jūs sakėte dėl tų raudonų skiriamųjų linijų ir manau, kad visada svarbu prisiminti, jog mūsų svarbiausias tikslas yra tokia Europos Sąjunga, kuri uh, E, gebėtų konkuruoti pasauliniu mastu ir būtų gerbiama dėl savo puoselėjimų vertybių. Tai taip pat e, socialinėje plotmėje atsakingos e, bendruomenės įspūdis, įvaizdis, kurį mes norime puoselėti. Kaip didinti privataus sektoriaus dalyvavimą, jeigu tai nevirsta geromis darbo vietomis žmonėms, Jeigu tai tik tai didina pelną, bet nedaro e, esminio socialinio poveikio, vadinasi kažkas negerai. Žinoma, mes tų aspektų nepamirštame. Norėčiau pasiginčyti tik tai dėl vieno dalyko, kuris buvo išsakytas diskusijose. Taip, tai berots jūs apie tai kalbėjote. Kartais gali tekti pasakyti, jog viena ar kita problema e, susi, sukuria daugybę atklaidų, ji nekuria jokios ekonominės ar socialinės naudos. Galbūt tai naudinga programa, bet ES e, neapsimoka ją gyvendinti. Galbūt ją turėtų gyvendinti nacionaliniai ar vietos lygmenys. Ir mm, reikėtų sąžiningai vertinti savo indėlį ir papildomą vertę, nes tai tikrai naudinga. Siekiant šio, rezulta, siekiant šio tikslo ir rezultatus orientuoto biudžeto. Vakar lankiausi Bulgarijoje savo mm, gimtojoje valstybėje, kur dalyvavau atidarant didelę atliekų perdirbimo įmonę, didžiausią toje <clears throat> pasaulio dalyje. Ir jie pastatyta su ES biudžeto lėšomis. Galite klausti, ar neturėjo nacionalinis biudžetas finansuoti tokio projekto, kodėl ES e lėšos turėtų būti panaudotos Sofijos atliekų perdirbimui, nes Sofijos miestas, Sofija yra geres, geresnio e, pragyvenimo lygio vieta lyginant su, kit, su visa Bulgarijos teritorija. Tačiau Sofija, Sofija padarė didžiulį šuolį. Ji šoktelėjo visais požiūriais priekin e, kokybės, gyvenimo kokybės, kitų kriterijų atžvilgių ir tai nebūtų įvykę be ES lėšų. Ir tai labai simboliškas pavyzdys. Mes kalbėjome su Bulgarijos premjeru, jis sakė, prieš 10-15 metų nu, reikėtų, būtų reikėję vykti į vieną, pamatyti tokią e, įmonę. O dabar Austrai pas mus atvyksta pasižiūrėti tokio, tokio stebuklo. Ir aš jam pasakiau, štai žiūrėk, e, iš tikrųjų yra ir atstovų iš vienos. Na, rimtai kalbant, to didžiulio šuolio papildoma nauda irgi svarbi, ją turime įvertinti skirstydami biudžeto lėšas ir apsispręsti, kodėl biudžetą reikia finansuoti ES lėšomis, o ne nacionalinio biudžeto lėšomis. Jeigu ES lėšos mm, padės geriau pasiekti rezultatų, tai tai ir reikia daryti. Tikrai įdomu, kad vyksta ši diskusija ir mes svarstame, ar tikrai reikia ir rezultatus orientuoto biudžeto. Daugelis jau atsakė į šį klausimą, teikdami, kad iš tikrųjų mums jo reikia norėčiau viską apsukti ir pasakyti štai, kad neturime pasirinkimo. Turime eiti kryptimi, e, kur leidžia mums įvertinti veiklą, žinau, į, į mūsų re, rezultatus, kuriais, kurių pasiekėme savo, panaudodami biudžeto lėšas. Būtent taip reikia dirbti piliečių labui net metu galimybės, kad, kad siūlysime didinti ES biudžetą į kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, pamastykime apie tai, kaip reikės įveikti migrantų krizę. Tačiau viską reikia daryti apčiuopiamų rezultatų pagrindų, įrodant, kad konkrečiam tikslui panaudojus mokesčių mokėtojų lėšas mes pasieksime to. Matote, šviesa blyksi, tai reiškia, kad, na, aš tikriausiai nemeluoju. Būtent taip reikia dirbti. Ar iš tikrųjų nebėra laiko vilkinti darbą? Atskaitomybė ir Europos parlamento vaidmo. Aš nevengsiu šio klausimo. Žinoma, kad viską reikia peržiūrėti. Turime įvertinti visą institucinę sąrangą. Yra Europos audito rūmai, komit, parlamente dirbantis komitetai, atskaitomybė kon, už konkrečią biudžeto sritį, kaip tas darbas vyksta. Pirmasis klausimas kurį reikia kelti. Galbūt kažką galima padaryti dabartinėje institucinėje sąrangoje, kad dėl to viskas veiktų sklandžiau, geriau, bet manau, kad mes visi sutarsime, kad kuo daugiau atskaitomybės, tuo geriau. Kuo daugiau bus pavyzdžių, kad e, mes rimtai bandome užtikrinti žmonių interesus, tuo geriau bus. Išsakyta mintis, kad į rezultatus orientuotas biudžetas yra galimybė ir būdas sumažinti atliekų kiekį. Manau, kad žmonėms labai svarbus dalykas yra E, teisingumas, sažiningumas, neligybė, ko, ne, kova su neligybė mūsų visuomenėse. Ir turiu pasakyti, kad jau nemažai nuveikta dėgiant į rezultatus orientuotą biudžetą sistemą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad apie tai, ką būtina padaryti, kad e, darbas būtų atliktas. Noriu pasakyti štai, ką negalime tikėtis, kad e, visi, bus, visi visko pasieks, e, orientuojantis, siekiant to į rezultatus orientuoto biudžeto. manau, kad būtų tikrai gerai, jei tęstume diskusiją dėl konkrečių aspektų. Galbūt pas, turėtume pasirinkti vieną sritį ir pakalbėti apie tai, kas šioje srityje pasikeitė pradėjus dėkti į rezultatus orientuotą biudžetą. Aš kalbėjau apie klaidų skaičių e, biudžeto lėšų panaudojimą. Žinau, kad tai labai visada akcentuojama. E, auditorumo ataskaitose, bet mes, mūsų pagrindinis siekis mažinti klaidų skaičių. Kodėl? Nes mes norime skatinti veiklumą. Jeigu, jeigu paprastai, jeigu įmamasi veiksmų, mažinti klaidas, tai tos klaidos ir, ir klaidų skaičius ir sumažėja. Man tai yra motivacija susitelkti į klaidų kiekio mažinimą. Taip pat ir šių diskusijų kontekste siekiant į rezultatus orientuoto biudžeto. Merci, madame le commissaire. Ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė. E, aš priimu iššūkį, aš bandysiu e, dirbti taip pat našiai, kaip ir ponia Gressler. E, yra aštuoni prašymai suteikti žodį. Noriu priminti kalbėtojams, kad pasisakymuose neturite viršyti vienos minutės. Dabar žodis poniai Modi. My best. Ačiū, pasistengsiu. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad dėmesys pagaliau yra skiriamas veiksmingumui ir pridėtiniai vertijai išleidžiant lėšas. Tai yra naujas dalykas, įnešintis kažką naujo į ekonomiką. Svarbiausia, kad būtų teisingai ir efektyviai išleidžiamas euras. Aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote Nobelio premiją, mokslinius tyrimus. E, taip, mes judame link sverto ir tai yra žiūrima kaip į pridėtinę vertę. Mes turime nepamiršti, koks svarbus yra tiesioginis finansavimas. Galiausiai jūs kalbėjote apie e, įvairius klausimus susijusius su e, lyčių lygybės finansavimu. Aš norėčiau, kad tuo būtų naudojamasi kaip priemonė E, reikia e, galvoti apie programas ir kodėl jos kartais nepasiekia numatytų tikslų. Taigi turi būti tam tikra kontrolės sistema. Dėkuoju, ponas Kristofau. Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku, kad rezultatai yra pats geriausias rodiklis Ir žinoma, aš pritariu tam, kad būtų sudaromas į rezultatus orientuotas biudžetas. Mes turime prisiminti, kad ES biudžetas yra mažas palyginus su visų ES valstybių nacionaliniais biudžetais. Vienas dalykas vertinti mažą biudžetą, ar yra pasiekiami tikslai Pavyzdžiui, reikia pažiūrėti, kiek kainuoja biurokratinio mechanizmo išlaikymas. Ar būtų galima jį sumažinti. Labai įdomu pažiūrėti į išlaidų modelius. Yra ir tam tikras atitikties mokestis įvairiose politikos srityse. Ir biurokratija tikrai užima didelę dalį. Taip, Žiūrėkime į rezultatus, tačiau atsisakykime tų dalykų, kurie yra nesvarbus ir nebūtini. Pone Toma. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė, ačiū už tai, kad atėjote pas mus. Kalbant apie rezultatus orientuotą biudžetą, mes neturime pasirinkimo. Klausimas, kaip apspręsti kriterijus, kurių pagrindų galima tai vertinti. Dėja, per man skirtą laiką negaliu viso to aptarti, noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Jeigu e, tikslas yra sumažinti biurokratiją, kurios reikalauja komisija ir sumažinti valdymo, e, struktūrinių fondų valdymo išlaidas, labai būčiau už šiuos tikslus, nes, nes dėja Įmonės e, e, pasakoja daugybę istorijų apie tai, kad žmonės nebesikreipė, įmonės nebesikreipė dėl finansavimo iš ES fondų, nes tai apima per nelik didelę biurokratiją. Taip pat kitas tikslas, kad lėšos turi skirtos tam, kur, kur, jų, kur jų reikia, o ne dar didesnių dar baisesnių struktūrų kūrimui, bent tam, kad būtų tvarkomi kažkokie dosie, tai būtų gerai. Jeigu konstatuojama, kad e, prast, veikla vykdoma prastai, o tikslas yra geras, tarkim, e, jaunimo nedarbo mažinimas, jeigu ta nuostata, jeigu veikla vyksta prastai, ar bus E, atsisakyta šio tikslo, ar bus koreguojamos nuostatos taisyklės. Aš sakyčiau, aš norėčiau išreikšti viltį, kad būtų koreguojamos taisyklės, ponės Albrecht. Ačiū pirmininkė, keletas pastabų. Pone komisarė, kalbant apie tokio tipo e, biudžetą, kyla grėsmė, kad mes kalbėsime apie viską, apie apskritai viską, ko mes siekiame, ko nenorime. Tai reikš, kad e, laikas bus švaistamas veltui Ir tai nėra vien tik kalba apie rezultatus ar kontrolę. E, tam yra auditorumai. Mes kalbame apie biudžeto sudarimą. Mes turime mąstyti apie tai, kaip sudaryti biudžetą atsižvelgiant į rodiklius. Rodikliai turi būti sudaromi kuriant biudžetą. Taigi mes turime pakeisti pačią biudžeto sudarimo filosofiją, o tik po to kalbėti apie geresnį kontrolės mechanizmą. Ačiū. Dėkoju. Yeah, yeah, thank you, yeah, thank you, Ponas Von, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į paskutinę Jano pastabą pirmiausia. Daugelis mūsų e, pritartų tokio tipo biudžeto sudarimui. Europos audito rūmai taip pat teigia, kad norėtų pereiti prie nuo skaičių tikrinimo prie veiklos rezultatų pasiekimo tikrinimo. E, kaip Jūs įsivaizduojate galimas diskusijas su Europos audito rūmais, kad vienodai būtų vertinama veikla ir veiklos rezultatai. Kitas dalykas yra aukšto lygio darbo grupė. Jūs apie ją užsiminėte, jūs sakėte, kad e, šiek tiek vėluoja parlamentas prisijungti prie tos grupės. Norėčiau, kad patikslintumėte, e, ką turėjote omenyje. Merci, monsieur Arnott. Dėkuoju, panas Arnott. Thank you, uh, Commissioner. Um, the... Ačiū, komisarė. Audito rūmai, aišku, tikrina biudžeto e, skirsnius ir skyrius ir pareiškia mums nuomonę apie realią padėtį. Tač, taigi jie nustato klaidas, bet nekalba apie veiklos rezultatų pasiekimą. Uh, kiekvienas projektas turėtų turėti tam tikrus veiklos kriterijus. Ar sukurs 5000 darbo vietų, ar kažką. Mums reikia konkrečių tikslių, pamatuojamų, pasiektinų tikslų. Audito e, rūmai turėtų mums pateiks informaciją ne tik apie klaidų lygį, bet ir apie nesėkmių lygį, apie tai, kad lėšų panaudojimas nepasiekia tam tikrų tikslų. Jeigu auditorumai teiktų tokią informaciją, mums būtų paprasčiau matyti bendrą situaciją ir mes pamatytume, kuriuose sritise lėšos yra panaudojamos netinkamai, ko dabar ne visada žinome. Dėkoju. Ponas Deleno, ačiū, ponė pirmininkė. Šios diskusijos tikrai įdomios, e, tačiau siekis sumažinti klaidų skaičių, žydinti, padidinti e, biudžeto našumą, pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau iš esmės turime apsispręsti, kokios Europos norime, ar uh, E, norime, kad jį puoselėtų pamatinės vertybės, kaip sakėte, ponė Georgieva, ar norime, kad užtikrintų didesnį komfortą, aukštesnį gyvenimo lygį piliečiams, ar norime Europos, kuria piliečiai, su kuria piliečiai tapatintusi. Tai yra svarbus klausimai, bet tai nebūtinai yra esminiai, pamatiniai klausimai. Kokius kriterijus išsikeliame mes? Pone Gressler. Dėkoju. Veiklos kokybė grįstas biudžetas neturi reikšti didesnio biurokratizmo. Bet turime esminius dalykus vis dėlto nustatyti. Mes, pavyzdžiui, nežinome, kiek pinigų, žinome, kiek pinigų turime Romų integracijai, tačiau nežinome, kiek mes ar pasiekėme, nes mes nežinome, kiek pinigų iš tikrųjų tie Romai gavo ir kokie buvo tų pinigų išleidimo rezultatai. Lygiai tas pats su jaunimu. Mes žinome, kiek turime pinigų, bet nežinome, ką pasiekėme. Tai yra pirmoji skylė, kurią reikia užkimšti. Tai yra svarbiausia, ką galima padaryti šiuo etapu. Kitas dalykas - biurokratizmas ir rezultatai ir kaip tai yra susiję. 2006 metų projektuose Italijoje vidutinis dydis buvo maždaug 40 tūkstančių eurų. Italijoje buvo įgyvendintas 700 tūkstančių projektų, tai buvo nedideli projektai ir tas skaičius yra toks didelis, kad niekas jų sukontroliuoti tikrai negalėjo. Taigi, jeigu mes ir toliau įgyvendinsime tokius mažus projektus, tai patys sukursime didžiulę biurokratinę naštą ir tikrai negalėsime nieko kontroliuoti. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mes turime veiklos indikatorius ir veiklos vertinimo kriterijus. Yra rengiamos taip vadinamos EMR ataskaitos, ir visi projektų vadovai pateikė savo ataskaitas, kaip jie, ver, kaip jie leido lėšas. Aš manau, kad tas ataskaitas reikėtų vertinti griežčiau, galima jas būtų kažkaip tai sutelkti ir biudžeto kontrolės komitetas tuo turėtų užsiimti. Arba biudžeto komitetas tuo turėtų užsiimti. Manau, kad tai yra sritis, kurioje jau galima kažką padaryti. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas. Aš pats noriu visur pasakyti, kad aš tikrai labai vertinu jūsų darbą, ponė komisijos vicepirmininkė, ir pasidalinti kai kuriomis mitimis. Visų pirma, e, veiklos siekis, valstybių narių siekis e, biudžeto kūrimo kontekste yra duoti kiek įmanoma mažiau ir gauti kiek įmanoma daugiau. Tai, tai reiškia, kad mūsų vaidmuo nėra lengvas, e, mūsų ES institucijų vaidmuo nėra lengvas. E, Europos institucijos e, egzistuoja kaip priedas prie nacionalinio egoizmo. Ir jau buvo pasakyta, kad kuo Um, mažesni, kuo mažesnis projektas, tuo daugiau e, tikimybių, kad bus klaidų, e, piknaudžiavimo lėšomis, taip pat tai susijęs su, su didžiulė biurokratinė ma mašina ir tai sukuria neigiamą Europos į, įvaizdį. Nes reikalinga įveikti daugybę biurokratinių etapų, kad būtų, gal, būtų galima panduoti, pažiūrėjau, 4 tūkstančius eurų. E, Taigi Europa, Europa keičiasi tai tokios biurokratinės, e, bjaurios mašinos įvaizdis. E, galime apie tai kalbėti ir pabėgėlių situacijos kontekste. Reikia daugiau lėšų. Jeigu dabartinė padėtis nesikeis, jeigu valstybės narės e, griežtai laikysis savo prerogatyvų šioje srityje, kas bus? vyriausybių vadovams turime apie tai, apie, apie, apie tai aiškinti, akcentuoti tuos dalykus. Taip pat reikėtų nemaišyti kai kurių dalykų e, veiklos, kultūros ir e, kriterijų kulto. E, na, pasiremsiu savo šalies patirtimi, kurią geriausiai žinau, e, E, kriterijų klausimas. Jeigu pernelyg e, siekiai yra mažinti valstybės deficitą, e, nešiau naudoti lėšas, tačiau nereikia kilti, kurti papildomas biurokratijas, kur rengti ataskas vien dėl to, kad jas reikia rengti. Bet aš manau, kad jūsų darbų kalendorius e, pasidarys dar ilgesnį, nes jūs sakote, kad e, sieksite našumo, tai reiškia, kad reikia plėsti programas ir netrukus lauksime pirmųjų pasiūlymų dėl tolesnės veiklos. Ir dabar žodis poniai Georgievai užbaigti. E, euh, Ačiū už jūsų žodžius, ponė pirmininkė. My, my, my, uh first point. Pirmas dalykas. Norėčiau pakalbėti apie indikatorių vaidmenį, apie tų kriterijų vaidmenį. Daug kalbėtojų antrojoje diskusijos pusėje iškėlė šį klausimą ir išreiškė abejonės dėl indikatorių ar kriterijų naudojimo. Ir žinoma, jie yra iš dalies teisūs. Jeigu mes tik mechaniškai taikysime kriterijus, vardinsime kažkokius skaičius, derinsime juos su tais indikatoriais, tai žinoma, kad rezultato nepasieksime. Ir dėl dviejų priežasčių to negalėsime pasiekti. Kriterijai irgi turi savo ribas. Jie tik iš dalies gali parodyti, ar tikrai tikslas buvo pasiektas ir kas buvo padaryta tam, kad jis būtų pasiektas. Jeigu mes taikome užimtumo programą, tai žinome, kad uh, rezultatas yra vertinamas darbo vieto kūrimo, da, sukurtų darbo vietos skaičiumi. Jeigu, sukurti, ir, jeigu sukurtos yra prastai apmokamos darbo vietos arba sukurtos tokios darbo vietos, kurios pasibaigus programai taip pat išnyksta, tai žinoma, kriterijus visiškai nedekvatus. Jis nieko nereiškia. Taigi pirmininkas Artui tikrai tiksliai pasakė tą problemą Reikia, kad rezultatai būtų vertinami ne automatiškai, bet konkrečiai. Reikia ne tik išleisti tuos pinigus, kaip minėjote, tas direktor, generalinis direktorius pavinėjo tik tai du kartus padaręs kažkokių klaidų, tada, kai neišleido pinigų, kurie buvo skirti jam išleisti. Taigi reikėtų kažkaip pakeisti šitą dalyką bet sąsaja su prioritetais bet kuriuo atveju turi likti. Tai yra, tai yra svarbus dalykas, nes prioritetai yra apibriežti ir rezultatai turi su jais dėrėti. Indikatoriai, kurie išreikšti skaičiai, skaičiais turi savo ribas, taip, bet jie vis tiek gali mums padėti. Kaip jie tą gali padaryti? Mes turime sukurti tam tikrą uh, atsakingo elgesio su mokesčių mokėtojų pinigais kultūrą. Ir tada indikatoriai atliks savo funkciją, kurią ir turėtų atlikti. Nadė Korvino, mano kolegė, sakė, kad tai turi būti, tai sistema bus grįsta veiklos rezultatais, ne mechaninė kriterijų taikymo sistema, bet bus susijusi su konkrečių rezultatų vertinimu. Ir to mes sieksime. Žinoma, yra lengviau apibriežti rezultatus, kai orientacija į rezultatus yra nustatyta iš anksto. Net ir atsižvelgiant į tai, kad kriterijų taikymas nėra šimtaprocentinis ir nėra visiškai efektyvus. Tačiau ką galime padaryti? Sakykime, jeigu pastatėme kelią, ne, nepadarėm ne vienos klaidos, tačiau tas kelias neveda niekur, tai ar pavadinsime tai šimtaprocentiniu pinigų įsisavinimu ir prasmingų išleidimu, ar jų tiesiog išvaistimu. Aš manau, kad tai yra visiškas išvaistimas. Taigi, aš manau, kad atsižvelgiant į tai reikia ir vertinti veiklos rezultatus. Ir tikrai svertai ir, ir indikatoriai nebus vieninteliai kriterijai vertinant, bet norint tam, norint, kad mūsų pinigai būtų leidžiami geriau ir užimtų mažėjančių privačių investicijų vietą, galime išsikelti savo tikslą daugiau investuoti. Manau, kad tai galėtų būti vienas iš mūsų tikslų. Na, yra ir humanitarnių programų, ir vystimosi programų, ir panašiai, tačiau reikėtų daugiau atkreipti dėmesio į tai, kaip išleidžiame pinigus pačioje Europos Sąjungoje ne tik tarptautinių lygmenių. Jeigu kūrėme darbo vietas, ar tai yra darbo vietos, kurios leidžia dirbti ir moterims, ar tai yra geros darbo vietos, ar jos jūs sąlygos yra tenkinančios ir panašiai. Mes kalbame dažnai apie išlaidas ir ponas Albrecht paminėjo, kad suderinamumo klausimas, atitikties klausimas ir, yra svarbus ir kaip galime tada suderinti išlaidų e, problemas su atitikties ir indikatorių taikymo klausimais. Žinoma, tą ne, nebus lengva padaryti, bet mes eisime tuo keliu. Ir bendradarbiausime su audito rūmais, kaip ir minėjau, labai džiaugiamės, kad audito rūmai išreiškė interesą dalyvauti tarp institucinėje darbo grupėje. Dabar yra labai svarbus, labai esminis punktas, mes visi kartu, parlamentas, auditorumai, komisija turi sukurti bendrą mm, požiūrį. Jeigu e, auditorumų ir komisijos metodikas skirsis, bus blogai. Mes turime sutelkti geriausius ekspertus, kurie bendradarbiautų ir sukurtų bendrą sistemą. Jie turi dirbti vieną linkme. Todėl labai džiaugiuosi, kad galėsime dirbti bendrai vienoje darbo grupėje. Nemanau, kad mes dėl šio naujo aspekto sulėtinsime aukšto lygio darbo grupės darbą. Ji turi savo darbo tvarkę, aš pati esu jos narė ir darbo grupė savo rezultatą pasieks. Bet Mario Monti irgi su tuo sutinka. Aukšto lygio darbo grupė turi tikrai sėkmės prielaidų ir gali pakeisti ir įplaukų klausimą į biudžetą, jeigu mes tuo pačiu padidinsime išlaidų efektyvumo kokybę. Bet iš esmės darbo tvarkės, tas tvarkaraštis nuo to nesikeičia. Ir norėčiau baigti tuo, ką, kuo ir pradėjau. Atsiraitokime rankovės ir imkimės darbo. Ačiū. Merci, madame. Alors, nous avons bien compris que. Ačiū. Supratome, kad tam, kad paspartėtų e, nuo savų išteklių darbo grupės darbas, turime e, dirbti sparčiai. Galbūt tuo atveju ponas Monti e, bus įkvėptas ir, ir tai taps argumentu jam paspartinti tos grupės darbą, Aš iš esmės tai ir siūlau našus viešųjų išteklių panaudojimas turi vykti bendradarbiaujant tarp e, mūsų, mūsų dviems komitetams ir komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Nous, la réunion des coordinateurs de la... Prasidės e, koordinatorių, biudžeto komiteto koordinatorių posėdis pasidės už e, penkių minučių, tai yra be 20.11.